Mhm. Cari kolegi. Brangus kolegos, laba diena. Atsiprašau, kad e, vėluojame, tačiau galiu pateisinti vėlavimą, tiksliau galiu pa paaiškinti. Buvau susitikęs su žmogaus teisų pakomitečio pirmininku ir su ES šalių ambasadoriais. Ponas Sekui buvo, anksčiau buvo Italijos ambasadorius Kabule. Taigi šiek tiek užtrukome ir pradedame šiek tiek vėluodami. Taigi noriu visų vardų pasveikinti svečią poną Sekui, kuris čia komiteto posėdėje yra pirmą kartą. Norime pasveikinti šį svečią, nes jis yra specialusis ES įgaliotinis Afganistane ir Pakistane Ir 2009 m. birželio mėnesį, kai mes buvome išrinkti parlamentarais, jis tapo įgaliotiniu ir Pakistane. Taigi šis, e, dvigub, šie dvigubiai įgaliojimai jam suteikia labai didelę atsakomybę šiuose dviejose zonose, dviejose šalyse Džiaugiamės, kad bendradarbiavimas, mūsų komiteto bendradarbiavimas su įgaliotiniu vyksta. Taigi, ponas Bendrel taip pat penkis kartus dalyvavo mūsų komitete. Tikimės našaus bendradarbiavimo. Kaip visi žinote, užsienio reikalų komitetas jau seniai seka Afganistano situaciją ir problemas susijusias su šiuo regionu, ypač šiuo metu, kai rinkimai ir balsų skaičiavimas sukėlė ypač daug diskusijų ir demokratijos klausimas e, toje šalyje kelia daug klausimų. Tikimės, kad mūsų dialogas bus e, produktyvus. Galėsime paklausti, kokios yra ateities, Afganistano ateities e, perspektyvos. Be to galėsime paklausti, kaip tarptautinė bendruomenė gali įsitraukti į šią situaciją. E, kyla klausimų dėl tarptautinių veikėjų darbo bendradarbiavimo, nes paskutiniu metu vyksta šiek tiek, yra šiek tiek problemų dėl koordinavimo. Ir Galbūt komitetui svečias paaiškins šitą apie šį klausimą. Taigi, kviečiu dalyvius pagalvoti apie tai, jie, ko jie norėtų paklausti. Galbūt apie žmogaus teisės, apie vidaus saugumo klausimus, apie įstatymus, kurie buvo priimti apie moterų teisės, kurios yra priimtos įstatymais, tačiau nėra tokios savaime suprantamos. Taip pat e, paminėtinas rinkimų reformos klausimas, kuris. E, taigi būtų svarbu paklausti apie šios dalykus, taip pat apie neteisėtą prekybą narkotikais, Jungtinių tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras e, dirba šioje srityje. Ponas Sekui, kaip jau minėjau, turi dvi gubus įgaliojimus e, Afganistane ir Pakistane. Ir šie įgaliojimai veikia zonoje, kuri yra turi daug bendro. Ir todėl reikėtų paklausti, kaip šios šalis gali bendradarbiauti tarpusavyje. Tai gali būti dar viena diskusijos tema. Taip pat reikėtų pasvarstyti apie Pakistano ir ES viršūnių susitikimo galimas e, pasiekmes, galimus pasiekimus. Taigi, manau, kad mūsų dėmesys turėtų būti skirtas šiems klausimams. Suteikiu žodį mūsų svečiui ir svarbiam mūsų partneriui. Ačiū pirmininkė, jūs jau viską pasakėte. Man yra didelė garbė būti čia, šiame susitikime Situacija Afganistane dabar yra tikrai sudėtinga. Ir norėdamas padėkoti už šį kvietimą, tikiuosi, kad jis nebus paskutinis. Aš jau buvau susitikęs su ponu pirmininku netoli Kabulo, labai pavojingoje zonoje, kai jūs vadovavote vieno tilto, sugriūsio tilto atstatymo darbams. Jeigu galima, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ir vicepirmininkui ponui Provera, nes e, būtent jo dėka aš dabar esu Afganistane, kadangi jam, kai jis dirbo Italijos senate prieš penkerius metus, suteikė savo pasitikėjimą jaunam darbuotojui, tai yra man, ir suteikė man galimybę išvykti dirbti į Afganistaną. Taigi, ponė, vice, ponė vicepirmininkė, norėčiau padėkoti už tai, kad aš esu čia šiandien. Mano kolegos man parengė labai tokia iškalbinga kalba ir todėl aš. Ir aš šiaip jau jos neskaitysiu, nes norėčiau betarpiškai pakalbėti apie padėtį. Tačiau jeigu aš būčiau perskaitęs tą parengtą kalbą, tai pradėčiau tą kalbą nuo saugumo padėties. Taip, iš tikrųjų, faktas yra tas, kad šiandien mes E, pastebim, kad regione didėja nesaugumas. Ir antai e, nuo 2007-2009 metų e, laikotarpį padaugėjo tokių vietovių, kuriuose, kuriuose didėja nesaugumas. Be to sukilėliai stengiasi užimti pozicijas ir kitose, tokiuose saugesnėse šalies vietose. Visa tai vyksta tuo metu, kai Afganistanas susiduria su dviem problemom. Viena tų problemų tai visų pirma žmonių, tam tikra žmonių visuomenės, tam tikrų visuomenės segmentų frustracija. Frustracija dėl to, dėl, dėl galimų, dėl jų lūkesčių įsipildymo. Jie nuolat kelia tokius klausimus, kasgi pasikeitė mano kasdieniam gyvenime per praėjusius keliarius metus. Iš ties, klausimas yra sudėtingas. Po 2001 metų lūkesčiai dėl to, kad pagerės gyvenimas tarp e, afganų gyventojų tikrai buvo labai, labai didelis. Ir iš tikrųjų po 30 metų karo atkurti šalį netaip jau paprasta. Bet kita vertus, per tą laikotarpį pastebim kitą reiškinį. Ir čia pasakysiu iš karto virusą savotiškas, tai yra paradoksas. Tai yra donorių šalių savotiškas, savotiškas toks nuovargis, taip pasakyčiau. Ar rezultatai e, būtent galima kalbėti apie rezultatus kaip patenkinamus. Pone pirmininkė, jūs paminėjote rinkimus. Tai yra iš tikrųjų vienas iš tokių jautriausių diskusijos klausimų. ES pozicija nuo pat pradžių buvo labai aiški. E, būtent rinkimų srityje mes remiam rinkimus, mes tikrai šiaip jau neremiam ar neprieštaraujam jokiam konkrečiam kandidatui. Rinkimų procesas jau artėja prie pabaigos ir jei prireiks antro rinkimų rato, tai greičiausia tai įvyks ne vėliau kaip spalio mėnesį, kadangi jūs žinot, kad po spalio stos žiema ir iš tikrųjų pasunkės renkti apskritai organizuoti rinkimus. Ir todėl mes iš tikrųjų negalim tokių lemiamų momentų leisti įsi, įsi, įsikeroti politiniam tokiam netikrumui. Uh, nes iš tikrųjų yra pastebimas tam tikras nuovargis. Bet tuo labai svarbu, kad vyktų tos oficialios e, rinkimų procedūros. Dabar visas tas procesas grindžiamas nepriklausoma rinkiminė komisija, joje, dal, joje dirba afganai. Ir noriu pabrėžti vieną dalyką, kad pirmą kartą po 30 metų uh, E, yra tokia institucija rinkimų, nusiskundimų dėl rinkimų e, komisija, kurioje e, dirba keturi, keturi paskirti jungtinių tautų atstovai ir du Afgan, Afganistano atstovai. Tad jie tikrina tam tikrą skaičių įmestų į urnas balsų ir be abejo irgi tyria rinkimų, rinkimų procesą. Afganistanui reikia tikrai tokios patikimos, atsidavusios vyriausybės. Dabar jau yra laikas, kai iš tikrųjų nauja Afganistano vyriausybė turėtų prisimti įsipareigojimus savo piliečių atžvilgių, laikydamasi tam tikrų politinių, e, man, deklaruotų tam tikrų e, vertybių pagrindų. Be to, Kabule numatoma taip pat konferencija šiuo klausimu. Na, o naujoji Afganistano vyriausybė turi pademonstruoti, jog ji politiškai atsakinga, atskaitinga ir taip pat įsipareigojusi savo žmonėms. Suprantama, kalbant apie rinkimus, galime sakyti, yra blogų ir ir gerų dalykų. Blogi dalykai tai nusiskundimai dėl sukčiavimo, pažeidimų. Ir tuos atvejus tyria mano minėta rinkimų, nusiskundimų dėl rinkimų komisija. Bet yra gerų žinių taip pat. Viena tų žinių tai tai, kad rinkiminė, prieš rinkiminė kampanija tikrai buvo labai, labai įdomi ir iš tikrųjų buvo didelis parodytas susidomėjimas, visi e, afganai sekė rinkiminę kampaniją, vyko debatai tarp e, kandidatų į prezidento postą, tokie debatai vyko per radiją, per televiziją ir tuos debatus galėjo girdėti ar matyti milijonai afganų tie kandidatai į prezidentus galėjo tiesiai atsakyti, tai yra tiesiai pateikiamus afganų klausimus. Be to ir e, etninė viso šito rinkiminio proceso dimensija irgi šiaip jau davė e, pagrindo geri, tai yra optimizmui. Vienas e, kandidatas į prezidentus Karzajus ir kitas kandidatas Abdula surinko paramos tose, tose e, net Afganistano vietose, kuriuose gyvena kitos e, etninės priklausomybės negu jie žmonės. Įsivaizduokit tokią šalį, kurioje daugelis žmonių daugelį kaimų, sakykime, gyvenime nėra laikę pieštuko ar, ar, ar rinkimų biuletenio, jiems tai atrodė tikrai labai sudėtinga. Ir todėl reikėjo, sakykime, pasinaudoti kokiais ten vienoje teritorijoje 300 asilų, kuriais buvo galima nuvežti rinkimų biuletenius į atokiausius kaimus prieš porą savaičių aš susitikau su e, Amerikos e, par parlamento atstovais ir vienas senatorius pasakė man, įsivaizduokit, kai praėjusiais, praėjusį kartą vyko rinkimai, tai tada lyjo ir žmonės tikrai nejo balsuoti, bet kita vertus reikia nepamiršti ir taliba, talibų būtent grasinimų, nes mm, mes susitikom su žmonėm, kurių nosis ar pirštai buvo nukapoti būtent dėl to, kad jie dalyvavo rinkimuose. Tad paskutiniai dabar rinkimų rezultatai parodė, kad Afganistano žmonės tikrai nori paimti valdymą, savo šalies valdymą į savo rankas. Na ir kaip jau sakiau, visas šitas uh, procesas grindžiamas to, iš, susijęs su vienu svarbiu klausimu - saugumo klausimu. Saugumas iš tikrųjų yra labai sudėtingas, daugelypis e, dalykas. Aiškiai, tai yra karinis dalykas pagal NATO doktriną, antai kalbama apie skirtingas e, saugumo formavimo fazes, saugumo formavimo, saugumo kūrimo, tač, nes tokiu atveju suprantama, jeigu neišlaikysi e, teritorijos saugios, negali tos teritorijos, tos šalies ir kurti. Tačiau yra ir kitų dimensijų greta karinės. Vien, kita dimensija, tai e, ekonominė dimensija, vystimosi, vystimo dimensiją. Mes dažnai kartojam, kad mums, mums žmonės reikia palengti, žmonių širdis ir protą palengti į savo pusės. Bet nepamirškim kartu ir skrandžių, nes jeigu mes tikrai nevystysim šalies, nepateiksim ateities perspektyvos, tai tikrai ne, nepalenksim žmonių į savo pusę, jų protų ir širdžių reikia paminėti ir dar kitą dimensiją. Ir šią prasme Europa labai daug ką veikia, turiu galvoje institucinę dimensiją. Nes kartais Afganistane būna taip, kad ypač tam tikrose teritorijose vietos valdžios institucijos paprastai negeba, ne, nesugeba pateikti, suteikti savo žmonėms elementariausių paslaugų, valstybės paslaugų, turiu galvoje saugumą, e, darbo vietų kūrimą. Ir tokiuose vietovėse be abejo talibai pasinaudoja tą aplinkybę e, vien todėl, kad ten nėra valstybinės valdžios. Pateiksiu pavyzdį. Jeigu dabar manytume, kad 60 procentų e, bylų turėtų dėl, e, kur nagrinėjai, nagri, bylų susijusių su nuosavybės teise pa, turėtų būti, sakykime, pateikiama teismams nagrinėti. Tai yra galimybė uh, kreiptis taip į teisėją tokiu atveju, bet, sakykime, jeigu nėra teisėjo ten toje apygardoje, ar teisėjas nekompetitingas ar korumpuotas, tai tada žmonės tiesiog nusivilia. Ir tada tokiom sąlygom talibai irgi gali įvesti savo administracinį vadinamą teisingumą. Ta pati galima pasakyti apie švietimą, apie darbo vietų kūrimą. Čia sunku dabar pasakyti, kiek žmonių pripažįsta talibų valdžią - 50-60 procentų, bet daug afganų tiesiog papildo talibų gretas, kadangi jie neturi jokių kitokių ūkio perspektyvų. Tam tikrose vietovėse uh, tokie žmonės, kurie prisijungia prie talibų, gauna net iki 300 dolerių per mėnesį išmokas, atlyginimus, nes jie neturi paprasčiausia kitų ūkinių e, ekonominių galimybių. Tad e, iš tikrųjų mes spręsdami štai šitą institucinę problemą, mes kartu sulauksim e, kartu ir vietos gyventojų simpatijos ir kartu tų gyventojų nusigrėžimo nuo talibų. Šaliai reikia daugiau technokratų, reikia daugiau pajėgumų e, kūrimo, ypač vietos lygių. Anksčiau aš vėl pasiremiau šūkiu, dabar pasinaudosiu kitu. Dabar, kai mes kalbam apie afganų Afganistano vyriausybę, naująją vyriausybę, tai toji vyriausybė tikrai turėtų pasiekti iš Kabulo pačias tolimiausias Afganistano vietas. Na ir šiame procese ES vaidmuo yra labai svarbus. Paminėsiu EUPOLą, Europos e, e, policijos misiją, kuri tikrai labai daug gerų dalykų nuveikė. Visų pirma, e, Eupolas padeda Afganistano vidaus reikalų ministerijai, vidaus reikalų ir teisingumo ministerijai reformuotis, kadangi vėl policijos, e, policijos tarnybos yra svarbiausios saugumo grandys. Jie dirba, tai yra derina veiksmus su uh, amerikiečių misiją, vadinamąją Alfa, kuri irgi atsako už e, Afganistano policijos rengimą ir kartu atsako už už, e, baudžiam, už baudžiamuosius tyrimus, baudžiamai, baudžiamojo persekiojimo tarnybas, Taip pat kuriama e, policija, kuri grindžiama žvalgyba. Tai yra suprantama, kadangi šalyje labai didelis nusikalstamumas. Anksčiau tų visų dalykų nebuvo. Be to, kita svarbis rytis tai policijos ir teismų sistemos ryšių e, glaudinimas. Tada aš norėčiau kreiptis į Jūs. Eupolas dėja Eupolė dėja nepakankamai žmonių. Paskutiniais duomenėmis maždaug 270 policininkų iš įvairių ES šalių dirba Eupolė. Ir iš tikrųjų šiaip jau ES valstybių narių e, valios e, išraiška būtų siūsti savo policininkus. Todėl aš tą progą norėčiau kreiptis į Jūs, kad Jūs tiesiog prisidėtumėt prie to, kad štai šitą Eupolą, Eupolo pajėgas e, sustiprintume papildomais žmonėmis. Pabrėšiu kitą dalyką, kuris irgi man atrodo labai svarbus. Tai tai mūsų buvimo Afganistane regioninė dimensija. Šiaip e, ilgą laiką Afganistanas buvo, Afganistanui buvo taikomas toks vienas scenarius, bet tai, tai nepasiteisino. Į Afganistaną reikėtų žvelgti kaip į taikyti regioninį scenarijų, nebūtinai turint galvoje Afganistano santykius su kaimininėmis šalimis, bet vis dėlto uh, E, numatant stabilumo sukūrimo pastangas e, regionuose. Ir aš tikrai tvirtai tik manau, kad mes visi esam suinteresuoti tuo, kad Afganistanas būtų stabili valstybė, draugiška su visomis kitomis šalimis ir nebūtų kokiu nors šalių klientė. Kad e, tikrai Afganistanas jau galėtų ir pats eksportuoti saugumą, taip galima pasakyti. Mano požiūriu, tas dalykas yra labai svarbus, tai mano požiūriu svarbus yra susitaikymo dalykas. Čia dažnai kalbama apie susitaikymą su talibais. Aš dabar išreikščiau savo požiūrį į tą klausimą. Pirmiausia, žodis reconciliation, susitaikymas, man nepatinka. Net ir italų kalba jis turi tam tikrų atspalvių. Aš pirmenybę teikčiau kitam žodžiu - inclusion, įtrauktis, įtraukimas. Uh, Įtraukimas tai yra gana svarbus dalykas. Tad klausimas būtų toks. Ar mes iš tikrųjų turėtume kalbėti su tais, kurie šiandien kvalifikuojami kaip talibai arba sukilėliai? Atsakymas mano būtų taip tik tai, e, tik tai tam tikrom sąlygom, kad nebūtų peržengtos tam tikros kritinės galutinės ribos. Tad yra kartų skirtumas tarp susitaikymo ir reintegravimo. Aš turiu galvoje tokius žmonės, kurie šiaip jau pavargo e, nuo e, ko, ko, ko, kovų, kovos talybų gretuose, kurie nėra šiaip jau E, išplautų smegenų, nesilaiko talybų ideologijos. Ir čia mes kalbam tikrai apie labai fragmentuotą, labai įvairią e, tokių žmonių grupę. Ir aš čia tikrai pabrėšiu, e, E, žodį fragmentavimas, susifragmentavimas, tai yra raktas į afganų apskritai visuomenės supratimas. Yra taip pat, yra tam tikrų žmonių, kurie yra infiltravęsi į, į Al-Qaidos e, grupuotės, yra tam tikrų asmenų, kurie e, šiaip jau nusivylę uh, E, Afganistano vyriausybė, nes e, iš tikrųjų mano, kad tam tikros etninės ar kitokios gyventojų grupės buvo paukotos kitų grupių vardan. Ir čia tų, tų, tų nusikaltelių grupuotėms, sakykime, ir, ir tokie žmonės e, valstybę rand, laiko bendrų priešų. Tad iš tikrųjų tada iš tikrųjų, kai valstybė silpna, tai kiek jie, kiek jie gali tiesiog, kaip, kaip, tie, kaip jie elgsis. Be to yra asmenų, kurie šiaip jau uh, kurie atvykę iš pabėgėlių stovyklų, kurie patyrė tikrai sunkias socialinės sąlygas, tad tikrai galima kalbėti apie didelį afganų visuomenės susifragmentavimą. Na ir tokiu atveju tada galima kalbėti apie susitaikymą. Bet visa tai turėtų būti grindžiama dviem principais. Pirma, konstitucijos gerbimu, kadangi konstitucija yra tikrai labai konkreti savoka. Kodėl? Todėl, kad Konstitucijoje yra tam tikrų linijų, kurių peržengti neįmanoma. Konstitucija yra Respublikos konstitucija ir čia mes nekalbam apie kažkokį islam, islamišką emir, emiratą, Konstitucija numato vienodas sąlygas vyrams ir moterims, vienodas teisės ir tokiu būdu tai yra nuostata, kurios peržengti neįmanoma, tačiau tam tikrais atvejais moteris negali lankyti bažnyčių. Konstitucijoje yra įtvirtintos kitais žodžiais pagrindinės teisės, to mes negalėtume, neturėtume pamiršti. Tad šis procesas. Tai yra tie, kurie laikosi tų konstitucijos nuostatų, juos tada galima įtraukti. Galima kalbėti apie, apie tokių žmogių, žmonių įtraukimą. Tačiau ir tokiu atveju net ir tie, kurie e, laikytų susitaikymo procesą uh, mm, susitaikymą tarp vienos etninės grupės žmonių, tie žmonės irgi turėtų būti įtraukti, e, bet tik tai tomis sąlygomis, jeigu tai būtų grinai Afganistano vidaus procesas, aišku, remiamas tarptautinės bendrijos ir kartu su ta sąlyga, kad, kad tam procesui pritartų taip pat ir kiti regioniniai e, veikėjai. Na ir ką gali nuveikti Europa šiuo atveju? Maničiau, Europa veikia daug ir Europa gali padaryti dar daugiau. Pirmiausia, finansinių požiūrių. Europa Afganistanui nuo 2002 iki šių dienų skyrė daugiau kaip maždaug 8 milijardus eurų. Ir čia aiškiai mes dabar turim kalbėti. Čia mes kalbam apie pinigus skirtus nekariniai paramai. Be to, ES yra veikia tokiuose vietovėse, kurios yra labai svarbios, tai žemės ūkio prasme, yra Eupolas, Eupolo misija, aš apie ją jau minėjau. Vienas kolega, Džiano Marijone, e, vadovavo ES stebėsenos misijai ir ta misija tikrai buvo labai svarbi. E, Jis stebėjo ne vien tik tai prezidento rinkiminę kampaniją, bet ir kartu rėmė tais vadinamaisiais rinkiminiais ciklais, ciklų metu. Nes nepamirškim, kad ateinančiais metais Afganistane vyks parlamento rinkimai ir kartu rinkimai į Afganistano apygardas, apygardų tarybas. Apygardų tarybos tai yra tos institucijos, su kuriomis žmonės e, tikrai e, susisiekia betarpiškai. Ir antai tos apygardų tarybos, tarybos šiaip jau veikia vietos lygiu. Tad ir iš tikrųjų, iš tikrųjų tai yra pirmoji Afganistano institucijų pakopa. Be to, neturėtume pamiršti, kad svarbiausios Afganistanui skirtos konferencijos įvyko Europoje. Nuo Bonos iki Londono, e, Paryžiaus, Hagos konferencijos ir be to dar girdėjom, kad bus daugiau konferencijų. Visa tai labai prasminga tač, ir turiu pasakyti, kad Afganis, Afga, Afganai labai teigiamai vertino tas konferencijas. Kartais Afganai klausia, o kas yra Europa? Aš jiems aiškinu, kad Europa tai bendra bendrų vertybių sistema. Tartų vertybių tai žmogaus teisės, jų gerbimas, atskaitomybė, skaidrumas ir taip toliau. To būtent reikia Afganistanui kaip valstybei. Tačiau aš galėčiau pasakyti dar daugiau. Aš galiu pasakyti, kad Europa Europa, Europos, e, Europa kaip statinys grindžiamas buvo idealizmu, idealizmu savitarpio pagalba, o ne priešiškumu. Jeigu visą tai kalbėsim regioniniu lygiu ir turėdami galvoje tokią šalį, kurioje, ker, kurioje keroja nepasitikėjimas vieni kitais, Bet kartu šalis, šalyje, kuri turi ekonominių galimybių, ir prisiminkime vėl paralelę Europos kūrimo, Europa prasidėjo nuo anglių ir plieno bendrijos. Tai tikrai ta prasme mes galėtume šiaip jau pasidalyti patirtimi su Afganistanu. Ir ką dabar jūs, parlamentas, galėtumėt nuveikti? Toks būtų klausimas. Pabrėšiu, kad aš iš tikrųjų pasitikiu, kokį, kokią reikšmę turi parlamentinė diplomatija, ypač ir tokiais atvejais kaip Afganistanas, kurioje institucijos naujos, kurioje parlamentas gali vaidinti kur kas geresnį vaidmenį negu vaidina dabar. Be to, manyčiau, be to, manyčiau, E, jūs galėtumėte irgi paskatinti, išjudinti e, Afganistano potencialią energiją. Tad iš tikrųjų jūs turėtumėt pasvarstyti, kaip, kaip, kaip būtų galima užmėgsti ryšius ir dirbti su Europos, e, atsiprašau, su Afganistano parlamentu. Tikrai tai būtų didelė paskata jiems. Ir tikrai mes turėtume uh, ties tuo dirbti, nes šiaip ar taip Afganistanas yra labai jauna šalis. 60 procentų visų gyventojų yra jaunesni negu 30 metų. Ir jeigu demografiniai rodikliai ir išliks tokie pat kaip šiandien, tai po 15 metų maždaug 70 metų gyventojų bus jaunesni negu 20 metų amžiaus. Tad mes tikrai neturėtume leisti, kad visa afganų karta būtų prarasta. Na, o dabar dar keletą žodžių apie Pakistaną. Nes suprantu, kad ir tai jums svarbu, bet jeigu jūs sutiksite, ponia pirmininkė, aš tai galėčiau padaryti atsakydamas į užduodamus klausimus. Ačiū ponė Sekvi už tokį išsamų pasisakymą. Jau paminėjau temas apie kurias galėtume paklausti ir kurios galėtų sukelti įdomią diskusiją. Visų pirma, du pastebėjimai. Vienas pastebėjimas yra gana asmeniškas. Ponas ambasadorius man priminė, dėl ko buvome neseniai sustikę Kabule, kai jis buvo Italijos ambasadorius, aš buvau Milano meras. ir mes dirbome dėl vieno tilto atstatymo. Aišku, nedirbome dailidėmis, tačiau organizavome šį darbą, nes iš Milano turėjo atvykti 49 autobusai su priemonėmis ir turėjome atstatyti turėjome sukurti e, šiukšlių išskirstimo sistemą. Taigi ekonominių lygių prisiminiau, kad mūsų darbas jau tada buvo gana aktualus. Norėčiau paprašyti jūsų nekalbėti ilgiau nei dvi minutės, nes Ambasadorius neturi daug laiko. Ir yra tikrai daug kolegų, kurie nori pasisakyti. Todėl prašau jūsų kalbėti neilgiau nei dvi minutės. Visų pirma, kalbės ponas Berman, kuris yra delegacijos Afganistane vadovas. Prašau. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu olandų kalba, nes tai mano gimtoji kalba. Aš didžiai klausiausi ambasadoriaus sekvai. Tikrai žaviuosi jo asmeninė drąsa, jo pateikta analizė, jo kvietimu elgtis apdairiai, bet aiškiai. Apsiribosiu klausdamas trimis klausimais. Pirma, Jūs kalbėjote apie saugumą, ES policijos misiją ir ES vaidmenį stiprinant policijos pajėgas ir taip užtikrinant galų galia ir mūsų nuosavą saugumą. Man regis, kyla klausimas iš tiesų truputį kitoks. Ne, ką daro Europa, turėdama tam tikrą skaičių žmonių, o ką mes darome Afganistane dabar ir kaip turėtume daryti. Ar mes turėtume galvoti apie tai, kas siūlo jungtinės tautos ir a, toliau galvoti apie sukarintas policinės pajėgas. Ar reikalingi policininkai, kurie, tokie policininkai, kurie patruliuoja, pavyzdžiui, Amsterdamo gatvėse. Kitaip sakant, tai reikia žinoti, norint priimti sprendimą, siūsti ar nesiūsti ten žmonės. Mano galva, Europos idėja dėl policijos pajėgų buvo labai labai gera. Ir anksčiau būtent tokios idėjos ir jos realizavimo mes pasigesdavome. Nepamirškite, ES Afganistane yra anksčiau gerokai praradusi pasitikėjimą. Ką reiškia suteikti atsakomybę patiems afganams už šalies atkūrimą? Ir kur yra ta takoskira tarp galių, kurios turi talibanas ir patys afgano piliečiai? Ponas Keller, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia ambasadoriu. Noriu padėkoti Jums už labai įsamų pristatymą padėties Afganistane ir Jūs sakėte, kad reikia sudėtingai dirbti, kad galėtume užvaldyti protus ir iškariauti širdis. Iš tiesų, mums tai labai svarbu. Mums, toms valstybėms, kurios dalyvauja Afganistano operacijose. 25 valstybių narių karinių pajėgų atstovai veikia Afganistane ir tai tik demonstruoja labai platų bendrą sutarimą. Kita vertus, politinė prasme, labai daug kas pastatyta ant kortos, kai tuo tarpu kai kurie dalykai vyra Europoje. Noriu jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie galimas alternatyvas dabartiniam Afganistano prezidentui. Jūs sakėte, kad JAV administracija jau apsisprendė, kad ponas Karzajus laimėjo šios rinkimus, nepaisant tų problemų, kurios kilo. Tačiau tvari demokratija remiasi patikimais dalykais, patikimais veiksmais. Prieš 20 metų maždaug vakariečiai sakydavo, kad reikia remti Gorbačiovą, nes jam nėra jokios alternatyvos. Atėjo į valdžią Jelcenas ir girdėjome vėl tos pačius balsus, kad reikia remti Jelceną, nes jam nėra alternatyvos. Dabar La Figaro laikraštyje buvęs žvalgybos vadas sako, kad Ulaf Orman ir ponas Karzajus yra iš to paties miesto kilę ir to paties tipo žmonas. Ir neįmanoma užtikrinti kitaip. Ir neįmanoma galvoti, kad jie nėra artimi. Taigi, noriu paklausti jūsų apie alternatyvaus kandidato, alternatyvaus prezidento variantą. O dabar žodis kolega Arlaki. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Sekui, manau, kad galime dar kartą paminėti jūsų prašymą paremti Eupolo misiją Afganistane. Ir taip pat jūs minėjote sunkumus e, dirbant tokioje sunkumų varginamoje šalyje. Taigi norėčiau pasakyti, kad nes, negaliu sakyti, kad sutinku šimtų procentų su jumis, tačiau su daug kuo sutinku. Kalbant apie partnerystę, tai yra gana didelė problema Afganistane. Nes su tokia vyriausybė, su tokiais asmenimis ir su jų veikla ne tik parlamente, bet ir regioninėse valdžios institucijose, kiek mes turime galimybių kažko pasiekti. Aš manau, kad yra alternatyvų, nes iš savo patirties išmokau, kad politikoje yra, visada yra alternatyvų. Ir be kardzajus galima daryti, padaryti kažką. Jūs nekalbėjote apie narkotikus. Kalbant apie opimaus, e, kovą prieš opimą, kokios yra alternatyvos? Ačiū ponė Arlaki. Dabar žodis ponui Atsiprašau, aš klausiausi vertimo suomių kalba ir mano pavardė nebuvo paminėta. Todėl dar kartą atsiprašau. Pane ambasadoriau, dėkuoju, kad atvykote į parlamentą ir manau, kad jūs tikrai darote didžiulį darbą. Žmogaus teisų pakomitetėje neseniai lankėsi atstovai iš Afganistano ir labai daug pateikė informacijos ir norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt kai kurios dalykus, kurie apie kuriuos mums pasakoja. Pavyzdžiui, Human Rights Watch organizacijos atstovas Kabule sakė, kad jam didelį nerimą kelia tai, kokį, siūloma, kokį poveikį siūlomas dialogas su talibais darys žmogaus teisėms Afganistane. Taip pat Europoje veikiantis Afganistano padėties tinklas, jo atstovai sakė, jog jie abejoja, ar rinkimų skundams nagrinėti sukurta komisija yra pakankamai savarankiškai veikianti institucija ir ar ji gali išvengti manipulavimo ją. Ir trečia, galvojant apie padėties stabilizavimą ir tuo pačiu žmogaus teisų apsaugos gerinimą, ES policijos misijos klausimas kyla, ar nereikėtų, kad policijos misijos darbuotojai daugiau dėmesio skirtų žmogaus teisų apsaugai ir atitinkamiems mokymams, jeigu jau mes norime sustiprinti demokratiją Afganistane. Ačias. Ačiū. Pone Autola. Pone Leusink. Ačiū pirmiausiai. Noriu padėkoti Jums už labai išsamų pasisakymą. Turiu keletą klausimų ir norėčiau pratesti kai kurių um, kolegų išdėstytą mintį. Man taip pat nerima kelia būsimos Afganistano policijos pajėgos ir mūsų misijos ateitis. Jau kurį laiką veikia mūsų policijos pajėgos, daug žmonių dalyvauja mokymuose. Jūs žinote, kad šioje srityje dirba Prancūzijos, Italijos pareigūnai, bet faktiškai jie nėra tikrieji policijos pareigūnai, tai yra sukarintų tik tai struktūrų pareigūnai. O dėl to Afganistano policijos pareigūnams gali kilti abejonių ir gali būti sudėtinga kurti tikrai civiles policijos pajėgas Afganistane. Nes kita vertus mes netaip elgiamės pačioje Europoje. Dar vienas dalykas yra tai, kad faktiškai pats karas, kuris vyksta Afganistane, yra daugelypis. Mes viską bandome kartais supaprastinti. Ir reikėtų galvoti apie pagalbą civiliams, civilių bendruomeniai ir kitas dalykas - kova su nusikalstamumu. Visą tai brangiai kainuojančios priemonės, bet jų būtina imtis. Dabartiniu metu vis tik tai mūsų misija kainuoja daug daugiau negu kad Afgana, Afganistanas galėtų numatyti savo biudžete. Taigi, jeigu galvojame apie ateitį, reikia galvoti apie tai, iš kur bus įmamos lėšos ateityje afganistaniečių, afganų policijos pajėgoms. Panas Preda. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu užduoti tris klausimus. Yra įvairių perspektyvų tame, kaip europiečiai gali dalyvauti Afganistane, bet jūsų nuomonė, kur yra pozityviausiai aspektai, kur pasiekta daugiausia pažangos? kokie yra geriausi pasiekimai. Antras klausimas yra apie ryšius tarp NATO ir ES policijos misijos. Kokie yra svarbiausi šio bendradarbiavimo aspektai? Ir ar yra kokių nors sunkumų tame bendradarbiavime? Ir trečias klausimas. Jūs atskyrėte su taikinimą ir įtrauką. Žinau, kad dažnai kalbama apie sutaikinimą Afganistane. Prezidentas apie tai daug kalba. Ar jūs sutarėte su juo šiuo klausimu? Ačiū ir paskutinysis klausimas. Klausimas e, šiame klausimų raunde ponas Obijols. Ačiū, ambasadoriau. Įsivaizduoju, kokioje sudėtingoje situacijoje esate jūs. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia rasti vienybę tarp Europos genčių. Na, o šiandien yra aštuntosios karinės operacijos Afganistane metinės. diskusijos tampa vis intensyvesnės, kalbant apie tai, kaip pasiekti tą vienybę Afganistane. Mūsų nuomonės gali skirtis įvairiais klausimais, tačiau dėl prognozijos, tai mūsų nuomonės ko gero sutaps, kad Europos dalyvavimas Afganistane gali užsitęsti ir ta, per tą ilgą laikotarpį, tam ilgam laikotarpį turime nusistatyti prioritetus, ir tai, kaip juos pateiksime. Pritariu Jums, kai sakote, kad reikia užkovoti širdis ir protus. Jos galima užkariauti, tačiau ne pilvus. Taigi, reikia ne tik užkovoti širdis ir protus, bet reikia prisimti atsakomybę ir už visą kitą. Ir buvęs, buvusi Norvegijos premjerministrė yra pasakiusi, kad reikia pagerinti eilinių afganistaniečių gyvenimą. O vakarykščias e, žmonės plėtros indeksas e, parodė, kad Afganistanas yra kažkur to indekso apačioje. Na ir nuomonė apklausos Afganistane rodo, kad labiausiai žmonėms rūpi maistas ir sveikata. Taigi įdomu, kur yra Europos prioritetai, kai kalbam apie katastrofišką sveikatos apsaugos situacijos gerinimą. Ačiū, ponia Biels. Dabar suteiksiu žodį ambasadoriui, kad jis atsakytų į klausimus. Kalbėsiu labai trumpai. policijos ir saugumo klausimas. Afganistane naudojamas posakis. E, tai yra tylus tsunamis. Tai reiškia, kad vidutiniškai kasdien 4, 5 ar 6 policininkai nužudomi sukilėlių. Kodėl tai yra tylus tsunamis? Nes apie tai niekas nekalba. Beveik niekas. Jeigu paskaitėte Guardian laikraštį prieš keletą dienų, ten buvo e, reportažas apie tai, būtent apie tai. Atsakydamas į šį klausimą pasinaudosiu progą ir atsakysiu į kitą klausimą, kuris buvo panašus. Manau, kad dabartinėje situacijoje mums reikia visko ir suteikti galimybę kontroliuoti tam tikras e, teritorijas policijos pajėgomis. E, jas apšvarinti, kad galėtume ten statyti, nes kai toks rajonas yra išvalomas ir niekas negali jo kontroliuoti, tai Talibanas sugrįžta. Tai turi blogų psichologinių pasiekmių. Tačiau mūsų vizija yra tokia, kad mums reikia tokios policijos, kuri visų pirma galėtų veiksmingai bendrauti su teismais, nes neįmanoma nuteisti bet ko, kol dar policija to asmens neraštavusi. Ne Taigi visų pirma, mums reikia sukurti pasitikėjimą būtent tarp žmonių, kas, kas yra atsakingas už saugumą kokią nors mieste. Ką daro ES policijos pajėgos? Jos padėjo spręsti dar vieną labai svarbią problemą, tai yra korupcija policijoje pagal, pasak vidaus reikalų ministro pacituosiu, jeigu mes spręsime korupcijos policijoje klausimą, jeigu išspręsime jį, tai mes būsime žengę didžiulį žingsnį, spręsdami korupcijos klausimą visoje šalyje. ES policijos pajėgos būtent ir dirba šioje srityje. organizacijos klausimas. Tai reiškia du dalykus. Visų pirma, tam veiklos, veiklos ryčių perdavimą afganistaniečiams, visų pirma, saugumo darbą perdavimą. Antra. Realus vienos savokos įgyvendinimas. Tai yra abipusė atskaitomybė ji yra įmanoma tik tada, kai gerai organizuojamas visas procesas. Po Paryžiaus konferencijos dėl Afganistano šį savoką buvo pakartota. Tai reiškia, kad užsienio lėšos turėtų būti nukreipiamas per, į Afganistano biudžetą. Tai ši savoka taip pat yra afganizavimas. Tai reiškia, kad vyriausybė teisingai gerai panaudotų uh, tas užsienio lėšas. Ir aš manau, kad jeigu mes šiomis dviejomis kryptimis dirbsime, pasieksime pažangos. Na, dar leiskite pasakyti dar vieną, šo, vieną dalyką. Kartais matau, kad mes kalbame apie išėjimo strategiją. Pats afganizavimas tai yra, irgi yra strategija, bet aš ją pavadinčiau pereinamąją strategiją, nes tai yra pereimas į tą stadiją, kai, kai mes dar išlaikysime savo įsipareigojimus, tačiau svarbiausia veikla, valstybės veiklos užtikrinimas, įskaitant saugumą, bus afganistaniečių rankose. kokios yra galimos Karzajos, alternatyvos Karzajui. Na, tiesą sakant, iš pat pradžių pačių rinkimo proceso pradžios man užduodavo šį klausimą ne vieną kartą ir aš atsakydavau, kad galų gale tai yra afganistaniečių reikalas. Jie gali tai padaryti ir turėtų tai padaryti. Ir tam, kad jie galėtų pasitikėti savo lyderiu, jie turi patys jį ir išrinkti. Taigi aš manau, kad geriausia alternatyva yra ta, dėl kurios apsispręs patys, patys afganistaniečiai. Dėl pabėgėlių. Beje, norėčiau patikslinti, Karzajus ir Mulamaras nepriklauso tai pačiai genčiai, nes Karzajus yra iš Duranių popolzajų atšakos, o Mulomaras yra Gilzajus, tai yra iš kitų, kitos genčių konfederacijos. Abu yra iš Kandaharo. Ir Otakių pogenčio. Taigi, iš principo, tai nieko labai nepalengvina šioje situacijoje. Na, dabar dėl pabėgėlių problema yra labai svarbi. Aš manau, kad ši problema iš tikrųjų tampa vis svarbesnė ir norėčiau pridurti, kad Europos šalis yra gana dosnios šioje srityje. Metų metus Afganistanas netek, ne, ne, nebeturi svarbiausių, geriausių savo išteklių. Ir mes apskaičiavome, kad nuo 900 tūkstančių iki milijono Afganistano piliečių negali balsuoti, nes jie tiesiog nėra savo šalyje. Tai yra, na, svarbus klausimas ir ateičiai. E, e, eh, Dėkoju šios klausimus. Žinoma, ne visi ambasadoriai moka gerai dirbti savo darbą. Taigi, ar galėčiau ir aš nuolat meluoti, tačiau baigdamas juokus norėčiau pasakyti, kad savoka, kurią jūs minėjote, e, kalbame apie porinkiminę situaciją, Europos Sąjunga labai aiškiai išreiškė savo, savo nuomonę ir manau, kad Afganistano politikai šią nuomonę suprato. Ir be to, be visų šūkių, reikėtų pasakyti, kad dabartinė vyriausybė per pastaruosius ketverius penkerius metus turėjo daug labai profesionalių ministrų. Taigi mes tikimės, kad ateityje ministrai, kurie įrodė, kad jie yra tikrai profesionalūs ir toliau tokie bus ir, ir toliau dalyvaus naujoje politinėje sistemoje, kuri turėtų atsirasti po rinkimų ir kad tokių ministrų bus dar daugiau. Taigi aš gana optimistiškai žiūriu į tai. Kalbant apie narkotikus, nekalbėjau apie tai specialiai, nes jau tikėjausi klausimo apie narkotikus. Tendencija yra tokia. Atsižvelgiant į ekonominius duomenis, tai nėra klausimas liečiantis E, nereikėtų kalbėti vien apie alternatyves kultūras, apie būtent ko šiandien trūksta, tai yra šių, suteikti galimybę šioms kultūroms patekti į rinką. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie alyvogio aliejų. Mes vis dėlto tikimės, kad naujoji vyriausybė dirbs tą linkme ir eis į priekį, kad e, situacija vystytųsi, nes dabartinė sistema skatina du reiškinius, tai yra nusikalstamumą, kuris yra pavaldus e, narkotikų gamybai, ir kitas reiškinys yra tai, kad Afganistanas dabar gamina heroiną ir ir importuoja tam tikras cheminės medžiagas. Todėl reikia bendradarbiauti regioninių lygmenių su šalimis, kurios potencialiai galėtų būti tranzitinės šalis. Be to reikėtų bendradarbiauti, kovojant su tokių cheminių medžiagų tiekimu. Nes visą, visą šį vežimą galima gana nesunkiai pastebėti, nes e, tai gali vykti, tarkime, pasienio kontrolės būdu. Ir vis labiau suvokiama, kad reikia bendro organizacinio požiūrio. Taigi, nuo požiūrio, kad e, šių kultūrų išnaikinimas. E, atsiprašau. Man atrodo, aš jau įvertinau policijos pajėgų darbą, dabar norėčiau pasakyti, kad susiskaidimas, kurį galima išvelgti tame koordinavimo, veiksmų koordinavimo trūkume, yra akivaizdus. Yra organizacija IPCB, ši organizacija apjungia tuos, kurie susiję su mokymais. Tai yra ir amerikiečiai, ir dvišalių pagrindų vykdomi mokymai. Man atrodo, kad didelė sėkmė yra ta, kad ES policijos misija, jos vadovas pirmininkauja grupiai šalių kurios apjungia IPCB, tam tikrų strateginių lygių. Manau, kad koordinavimas yra geras, taip pat turėčiau paminėti tai, kad egzistuoja puikus santykiai tarp visų ten dalyvaujančių žalių, nors jų požiūriai kai kur gali ir skirtis. Taigi aš manau, kad mes sėkmingai sprendžiame koordinavimo problemą. Žinoma, galime nuveikti daugiau, tačiau nepaisant to, manau, kad eidame teisingų kelių. Dėl kokia didžiausia pažanga Afganistane pasiekta? Na, aš manau, kad tikra sėkmė, tikras sėkmės pavyzdys yra tai, ką daro ES sveikatos apsaugos rytyje. Taigi, e, medicinos paslaugos tiekiamos 80 procentų Afganistano žmonių. Jeigu pagalvosime, kad prieš trejus metus tas dydis buvo maždaug 30 procentų, tai akivaizdžiai matome, kad e, situacija yra smarkiai pagerėjusi. Tačiau pagerėjo ir tai, kad daugiau dėmesio skiriama tam, kas vadinama pagrindinėmis paslaugomis iš valstybės pusės. Pasakysiu dar daugiau. Rugsėjo 21 dieną, tiesiog prieš keletą savaičių, buvo vykdoma vakcinavimo skiepimo kampanija tose šalies regionuose, kur sukarintų grupių yra labai daug. Ir tai daroma antrosius metus iš eilės. Taigi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pagrindinių paslaugų teikimas, pavyzdžiui, skiepų teikimas didelėms gyventojų grupėms ir tokiams grupėms, pažeidžiamoms grupėms kaip vaikai, e, buvo vykdoma taip sėkmingai, kad netgi e, tie sukilėliai na, netrukdė tokioms skėpėjimo kampanijoms. Taigi, e, bet didžiausia sėkmė, noriu pasakyti, yra ta, kuri, kurios dar nesimato. Būtent valstybės valdymo ir vietinio valdymo srityje dėl NATO ir ES e, policijos misijos bendradarbiavimo. Bendradarbiavimas yra geras. Vietinių lygių suprantame arba mes veikiame kartu arba atskirai. Tad NATO teikia e, Europos policijos misijos pajėgoms e, patalpas. Prieš metus buvo pradėta programa ją inicijavo Europos komisija, tam, kad įvairios programos būtų iki 80 procentų finansuojamos iš ES pusės. Tai nėra vien tik tai grinai bendradarbiavimo klausimas, bet tai yra bandymas spręsti tą susiskaidimo problemą. klausėte apie tai, ką jūs pavadinote Europos gentimis. Noriu papasakoti vieną istoriją. Pirmą kartą, kai susitikau e, su prezidentu Karzajumi, jis paklausė, kokia iš, iš tiesų yra jūsų užduotis. Aš nesuprantu. Aš pabandžiau paaiškinti, kaip tik sugebėjau, kokia mano užduotis yra. Aš sakiau, ponė prezidentė, Europa yra panaši į Afganistaną. Europoje gyvena daug įvairių uh, genčių, kartais surengėme džirgą, kad priimtume svarbiausius sprendimus Briuselėje. Na, o mano darbas, mano užduotis Afganistane yra suvesti visas gentis. Tada jisai sako, jūsų darbas panašus į mano, dabar aš suprantu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu atsiprašyti kolegų. Tačiau jums dabar teks kalbėti ne ilgiau nei vieną minutę, nes ponas ambasadoris turi išvykti e, ne vėliau nei be 15.5. Taigi prašyčiau kalbėti trumpai, kad galėtų pasisakyti visi norintys. Viena minutė gerbiamam Kasulidis. Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad NATO pajėgos ir Europos misija turi pasilikti Afganistane iki tada, kol būsime įsitikinę, kad Afganistanas netaps prieglauda tarptautiniam terorizmui. Nauja politika kovoje su su ginkluotais sukilėliais tiesiog duoda daugiau mirčių ir prašoma vis daugiau kariuomenės ten siūstis. Jūs pats sakėte, kad, kad vyriausybė vietoje turi būti patikima ir turėtų pademonstruoti atsakomybę, atskaitomybę ir atsidavimą. Man atrodo, kad ta vyriausybė pati dalyvauja sukčiavime ir kaip ji gali būti atsakinga vyriausybė Uh, ir jeigu bus antras rinkimų raundas, ar antrasis, ar kitas kandidatas bus atsakingas taip pat. Rad bi postavil eno vprašanje na bolj strateški ravni. Eh, zan... Noriu užduoti klausimą strateginiu būdu, strateginiu lygmeniu. Norėčiau sužinoti, uh, Kokia yra jūsų nuomonė labai paprastų klausimų? Ar nemanote, kad karinis dalyvavimas Afganistane tiesiog kursto sukilėlių ir talibano galios ugnį? Ar nemanote, kad atėjo laikas suplanuoti protingą mūsų pajėgų išvedimą iš Afganistano? remiantis tuo, ką sakėte, prieš metus ar dviejus situacija buvo daug geresnė. Ir dabar ji smarkiai pablogėjo tiek saugumo, tiek to taip vadinamo nuovargio prasme. Taigi, kodėl Jūs manote, kad tos pačios strategijos rezultatas bus pagerėjusi situacija po keliarių metų? Man atrodo, kad laikas ieškoti alternatyvios strategijos integruoti tai, ką galime Afganistane integruoti ir leisti jiems tvarkytis savaip ir atsikratyti iliuzijos, kad mes galime valdyti tą šalį. Vieną minutę ponui Van Balen. Pone pirmininkė, galbūt netaip svarbu, ką mes manome apie rinkimus Afganistane, ar jie buvo teisėti ar ne. Tačiau norėčiau paklausti ambasadoriaus Seki ar rinkimai ir jų rezultatai suteikia prezidentui Karzajui jo paties šalyje pakankamai, pakankamą mandatą ir pasitikėjimą juo. Ačiū, ponia Van Barenai. Pone Loch Bilera. Ačiū. Norėčiau pakalbėti apie ataskaitą, rinkimo ataskaitų. Žmogaus teisų komitetas palygino šios rinkimus su ankstesniais rinkimais, sakydami, kad e, rinkimų teisė buvo suteikta ir moterims, bet dėl saugumo problemų mažai jų dalyvavo tose rinkimuose. Jie visi nusivylę tuo, kas įvyko ir jau girdėjome, kad tartunė bendruomenė nepakankamai padarė, kad moteris galėtų saugiai balsuoti. Ar tai yra tiesa? Ir ką, kas planuojama padaryti, kad moteris galėtų dalyvauti rinkimuose saugiai, įskaitant ir planus e, kitų metų parlamento rinkimuose? Toliau Oman Reuton. Reut. Ačiū pirmininkė. Aš labai gerbiu ambasadorių Sekvi. Tam tikrą prasme visiškai teisinga, kad ES dalyvavimas turėtų mažėti pamažu, tačiau negalime palikti tos šalies uh, visiškai, kokie yra planai su amerikiečiais rengti tokį perinamą laikotarpį. Ponas Svoboda, ačiū pirmininkė, turiu vieną klausimą. Kad galėtume atlikti savo darbą, kiek jūsų nuomonė reikės tokio stipraus karinio dalyvavimo? Jūs kalbėjote apie tas galutinės linijas. Gal jų ir tokių reikia, bet e, kiek laiko dar reikės karinių operacijų, nes ne, 2, 5 ar 10 metų. Ačiū, ponė Svoboda. Pone Šakė, ačiū pirmininkė, ačiū ambasadoriau. Kalbėjote apie nepasitikėjimą institucijomis ir klausimas yra apie tai, ar karinės pajėgos e, ir kiti, kurie dalyvauja konstrukcijos darbe ir kurie bando padėti kurti visuomenę. Tačiau ir partnerinės organizacijos, su kuriais dirba europiečiai, jos yra įsivėlusios į žmogaus teisų pažneidimą, į sukčiavimą. Taigi, ar Ar neturėtų būti, kad tie, kurie tiesiog įgyvendinami savo įgaliojimus pakliūna į tokią situaciją, kai jie prisideda prie žmogaus teisų ir sučiajimo, žmogaus teisų pažinėjimų ir sučiajimo atveju. Ačiū toliau, pana Lunačiak. Ačiū, ponė Seki. Sakėte, kad patys afganistaniečiai turi apsispręsti, kas jų prezidentas bus. Tačiau neseniai girdėjome, kad Junktinių tautų misijoje įvyko konfliktas ir nuomonių išsiskirimas dėl to, ką reikėtų daryti toliau. Buvo patikti kaltinimai, kad buvo sukčiaujama stabimi mastu. Taigi, ne tik ES atrodo ir jungtinės tautos atsisakė tų kaltinimų ir toliau dirba su Kazajumi, nesvarbu, nepriklausomai nuo to, kas įvyko. Taigi, jeigu turi patys afganistaniečiai apsispręsti, tai reikėtų šį klausimą išnagrinėti ir nedirbti su Kazajumi. Taip tarsi nieko neįvyko. Kas įvyko su tais kaltinimais su, dėl sušiavimo? Ar negalima viso to išsiaiškinti? Ačiū, ponia Lunačiak. Na ir vicepirmininkui pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už Jūsų pareiškimus. E, mano, man susidaro įspūdis, kad kuo ilgiau mes ten būsime, tuo sudėtingiau ir bus. Jeigu pagalvosime apie Talibano poziciją pirmais, antrais metais ir palyginsime jų poziciją su jų padėtį dabar, pamatysime, kad jų padėtis yra sustiprėjusi, o mūsų situacija tampa sudėtingesnė. Taigi, mano klausimas būtų, kokiu mastu mes atsižvelgiame į afganistaniečių tradicijas tame, kada mes bandome jiems padėti sukurti valstybės institucijas, policiją, viską, ko reikia moderniai valstybei, kad galėtume užkirsti kelią tam, jog Afganistanas vėl teks, taps e, terorizmo lizdu. Ačiū, jūs kalbėjote labai trumpai, spėjote pakalbėti per vieną minutę. Dabar, ambasadoriau, tikiuosi, kad spėsite atsakyti per 15 minučių. I... Labai ačiū. Prieš atsakydamas į klausimus dar norėčiau paminėti dalyką, kurį praleidau. Šiaip labai įdomus dalykas. Pirmiausia, paminėjau, kaip suderinti Tai yra kaip suderinti, kaip kalbėti apie sude, sutaikymą gyventojų, susitaikymą ir, ir žmogaus teisų, ypač moterų teisų gerbimą. Turiu pasakyti, kad atsimenu Bamijano vieno provinci, Baviano provincijos parlamento narė, moteris. Ji pasakė štai ką susitaikymas, jeigu susi, kalbat apie susitaikymą ir kartu, kai aš prarasiu teisę e, kandidatuoti į, į, į šito vietos parlamentą ir ar, ar kad mano vaikai negalės eiti, eiti mokyklą, tai tikrai aš tada nenoriu kalbėti apie tokį susitaikymą. Būtent tai yra labai svarbu paminėti. Be to, norėčiau pakalbėti ir apie sukčiavimą, tokią plačiu mastu. Taip, iš tikrųjų vyksta didelės diskusijos, e, kartu juose dalyvauja ES misija Afganistane. Tačiau dabar pagal savo įgaliojimus aš turiu remti UNAMA ir aš tą tikrai stengiuosi kuo geriau padaryti. Šiaip tokios istorijos tikrai mane labai liūdina, nes aš e, gerus asmeniškus ryšius palaikiau su ponu Piteriu Kajada ir Gambertu. Tačiau aš į šį klausimą žiūrėčiau kiek kitaip. Suprantama, mes negalim susitaikyti su pažeidimais, negalim susitaikyti su sukčiavimu. Taip, ar yra pažeidimų? Taip, atsakysiu taip. O jeigu klausit, kokia apimtis tų pažeidimų, tai atsakysiu, kad nežinau. Aš nežinau. Aš laukiu, kągi pasakys už tą dalyką atsakingos institucijos. Ir ypač ta mano jau paminėta E, nusiskundimų dėl, dėl, dėl rinkiminių procesų komisija, kurioje dirba keturi užsieniečiai ir, ir du vietos žmonės. Ir tada, kai jie ištirs tokius atvejus, e, pateiks tam tikrus faktus, tada aš galėčiau, irgi galėsiu pateikti juos. Bet turiu pasakyti, kad aš pats remiu procesą, kuris, kaip jau sakiau iš pat pradžių, grindžiamas būtent tuo darbu, kurį, kurį, nu, kurį dirba e, toji nusiskundimų dėl rinkimų komisija. Ir tikrai aš nenoriu užbėgti už, įvykiams už akių. Tai labai svarbu. Dėl pasitikėjimo mm, prezidentu, dėl prezidento patikimumo, tai iš tikrųjų afganai dėl to sprendžia ir jie iškalbingiausią savo valią gali išreikšti balsuodami. Ir vėlgi šiuo atveju taip pat dalyvaujant, tyriant rinkiminį procesą šitai nusiskundimų dėl rinkimų komisijai. Moterų vaidmuo. Moterų vaidmuo Afganistano politikoje yra labai svarbus, kertinis dalykas. Afganistano parlamento narės, moterys, pasakyčiau, vėlgi, bet aš turiu pasakyti, aš čia reiškiu tik tai savo asmeninę nuomonę. Moteris E, Afganistano parlamento moteris delegatės yra daugeliu atveju kur kas geresnės negu, negu, negu vyrai. Čia galėčiau paminėti Oskaro Vaildo e, lakėje vaizdingą pasakymą. Ir tai matyti pasižiūrėjus į skaičius. E, gera žinia yra ta, kad moterų išrinktų į parlamentą ir, ir išrinktų į, į provincijų tarybas skaičius šiuo metu dabar yra didesnis tas skaičius negu paskutinį kartą. Ir tai iš tikrųjų gera žinia. Kodėl? Todėl, kad vietos lygių iš tikrųjų yra šiaip jau dalykų kuriuos mes turim įsisamoninti. Dabar ką turim daryti, kad skatintume moterų didesnį dalyvavimą per būsimus parlamento rinkimus? Tai, sakyčiau, taip, už tai atsako e, ne, tiek, tarp, ne vien tarptautinė bendruomenė, bet ir Afganistano institucijos, taip pat kitų šalių parlamentarų atsakomybė. Todėl aš tikrai ir prašyčiau jūsų aktyviau dalyvauti rinkimuose, rinkimų procese, rinkimų į Afganistano parlamentą dar prieš rinkimus aktyviau dalyvauti ir tikrai paremti moteris kandidates, kadangi jos drąsios moteris ir iš tikrųjų daug dirba savo šalies vardan. turiu pasakyti, kad tikrai mes neturėtume išeiti, palikti šito šalies. Mes ir turėtume, kita vertus, dar ilg, kurį laiką, ilgą laiką e, išlikti šioje šalyje. Dėl karinių pajėgų buvimo šioje šalyje, tai aš nežinau, kiek, kiek keliarių metų prireiks, aš tikrai nesu karinės, e, karinis ekspertas, bet kita vertus, mes pirmiausia turėtume stiprinti saugumą, kadangi saugumas uh, Tai yra toji sąlyga tam, kad būtų galima spręsti visas kitas problemas. Dėl Afganistano tradicijų. Dėl jų ir mūsų vertybių skirtingų vertybių. Čia kalbėčiau apie afganizavimo procesą, jo svarbą. Praleidau ketverius, penkerius metus Afganistane ir susidarė man štai toks įspūdis, kad visais lygiais afganai ima įgyti didesnį pasitikėjimą ir kartu e, ir pasididžiavimą tuo, kad jie jau ima valdyti savo šalį. Aš pateiksiu tokią įdomią istoriją. Aš turiu bičiulį, kuris yra iš rytinio Kunaro provincijos, labai sunki ta provincija tikrai visais atžvilgiais ir kartais mes su juo susitinkam. Kadangi jis man daug padėjo dar 2005-aisiais, kai reikėjo išlaisvinti pagrobtą mm, Italijos pilietę. Ir aš pasinaudojau jo mūsų susitikimais ir, ir, ir aš tiesiog klausiau jo įvairių klausimų, tarp jų, ką tu manai apie susitaikymą. Jis sako, kad mes turim skirti tarp Afgano talibų ir užsienio talibų, kadangi bent jau mano provincijoje yra tokių atvykusių iš kitų šalių talibų. Mes jų visiškai nenorim ir jie yra visai kitokie negu ta Afganų talibai. Tad sakyčiau, kad afganai vis labiau ima įsisamoninti savo potencialą kartu labiau įsisamonina tą aplinkybę, kad dabar jau atėjo laikas jiems patiems e, valdyti savo šalį. E, Norime padėkoti ponui Sekui. Jis labai giliai palėtė visus klausimus ir Dėkoju ambasadoriui už tai, kad sugebėjo taip gerai atsakyti į labai vairius klausimus. Kaip Jūs minėjote savo kalbos pradžioje, bendradarbiaujame, mūsų komitetas bendradarbiauja su Jumis ir toliau vystime, vystysime ryšius, tikimės dar susitikti ir taip pat įnešti savo indėlį į šią zoną ir jos demokratiją bei taiką. Ir taip pat į ekonominę gerovę, kad Afganistano žmonės galėtų gyventi pilietinėje valstybėje. Dar kartą dėkoju. Posėdis baigėsi posėdis dėl Sakarovo premijos kandidatų e, vyks kartu su vystimosi komitetu ir vyks pusę šešių. Tai bus uždaras posėdis. Ačiū.